Okay. Good afternoon. Sveiki visi. E, mes prarandame laiką, turėtume pradėti nedelsant, ypač galvodami apie tuos klausimus, kurie gali būti pateikti. Šį rytą sukeitėme mm, darbo tvarkės klausimus ir dabar pradėsime nuo 14 punkto e, internetas, e, narkotikų rinka, ataskaita šiuo klausimu. Kalbės ponas Giusdėl, kuris yra Europos e, narkotikų stebėsienos e, agentūros direktorius, taip pat ponas Vasiliauskas, kuris yra Europolo atstovas ir taip pat paprašysime komisiją pateikti uh, savo minčių. Turbūt prisimenate, kad balandžio penktą dieną abi organizacijos sutelkė e, jėgas, kad parengtų antrą ataskaitą apie E, narkotikus ir internetą ir apie tai, kaip reikėtų kovoti su priekyba narkotikais internetu, internetu buvo bendradarbiaujama su pilietinės visuomenės atstovais, atitinkamomis agentūromis, tarptautinėmis organizacijomis. Ir e, dabar e, tam, kad pamatytume, kas vyksta, suteiksiu žodį ponui Gusdėl, kuris pristatys šį klausimą. Dėkuoju, gerbėma pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai, lybė komiteto nariai, ponios ir ponai. Man labai malonu pristatyti Jums šiandieną antrąją Europos e, narkotikų rinkos ataskaitą. Ji pristatyta e, dalyvaujant komisijos nariom Ramopolus ir Robinui Vaitui. Uh, e, Europo vadovai praeitą antradienį. Šie ataskaita apibendrina mūsų e, operatyvinę žvalginę informaciją, taip pat Europolo duomenis, e, pasitelkėme ir mokslininkų e, duomenis ir statistinę informaciją, kad įvertintume situaciją ir taip pat dirbome su nacionaliniais kontaktiniais punktais. Dėl to mūsų ataskaita yra išskirtinė, kadangi mes pateikėme strateginę analizę, kurią galima atlikti integruojant e, duomenys, žvalgybinę informaciją ir kontekstinę informaciją. E, Ir dažnai tos kryptis veiklos nesusiję yra, kartais skirtingos struktūros ne, net nebendrauja, kad sumažintų paklausą ir e, pasiūlą. Kas naujo mūsų naujoje ataskaitoje? Tai yra žinia, kad dirbdami kartu su Europolu ir savo partneriais mes jums šiandieną pateikėme rezultatą darbo. Uh, Pirmiausia, mes pirmą kartą parengėme e, nelegalių e, narkotikų rinkos prognozę. 24 milijardai eurų per metus tokia apyvarta. 21-31 milijardas yra tokia apytikrė e, mūsų apytikris vertinimas ir noriu pasakyti, kad pirmą kartą mes šią sumą paskaičiavome pas pasiremdami egzistuojančiais duomenimis, kurie atkeliavo iš visos Europos Sąjungos e, žmonės, pavyzdžiui, e, gydomi, pateikia tam tikros informacijos apie vartojimą. Ir mes manome, kad jeigu ateityje ir toliau stiprinsime tokias prognozes, galėsime rasti priemonę kuri leis mums apskaičiuoti tikresnę, tikresnės sumas, e, nes jos galbūt yra e, didesnės e, link to didesnio skaičiaus, kurį paminėjau, juda, bet dabar mūsų tokia konservatyvi prognozija 24 milijardai eurų per metus. Dabar dėl rinkos 38 procentai kanapių, 28 procentai heroino, 24 procentai kokaino ir paskui keičiasi šiek tiek kategorijos, minimi narkotikai, kurių nėra tiek daug rinkoje. 8 maždaug procentai e, amfetaminui, fetaminui ir 3 procentai ekstazė ar MDME. Ir jūs man dabar e, pasakysite, kaip NPS, naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurios dažnai parduojamos legaliai kaip tam tikrų medžiagų pakaitalas. Mes neturime e, tikslių duomenų, bet E, matome, kad yra tokių medžiagų ir jų kiekis nemažėja. Ir pernai mes su Europolu e, pamatėme, kad šimtas naujų medžiagų atsirado, apie kurias mums buvo pranešta pirmą kartą ir ankstyvojo perspėjimo sistema mūsų centro. Mm, e, e, e, kontroliuoja, seka e, daugiau kaip 167 medžiagas, 78 procentai jų atsirado per pastarosius penkerius metus. Ir dabar trumpas pastebėjimas, ką tai reiškia, koks yra e, mūsų e, ankstyvo persimo sistemos poveikis. Ir mums Ir toliau reikia žiūrėti, kontroliuoti, ar tos naujos medžiagos atsiranda, ar išnyksta kitos medžiagos ir kaip jos Europos rinkoje atrodo. Ir tai reiškia, kad visos agentūros susijusios su šiuo procesu e, turi padirbėti labai nemažai. Dėl visų medžiagų grupių, kurias minėjau, mes e, ataskaitoje atliekame išsame analizę ir siūlome veiksmų būdus papildomai prie Europolo e, iniciatyvų, kurios buvo išvaidytos pirmojoje ataskaitoje. Ataskaitoje keturi būdai minimi, kuri leidžia, e, kuri leidžia e, visuomenėje sleisti tam tikras priemonės. Tai yra ir žiūrime į poveikį, pavyzdžiui, e, įvairiai veiklai, veiklai susijusiai su teroristinė veikla, toliau korupcija e, valstybių institucijose ir dar vienas dalykas neigiamas poveikis visuomeniai apskritai. Pavyzdžiui, e, matome smurtą nusikaltimus susijusius su narkotikais, taip pat kenkiam aplinkai, vartotojams, šeimoms, bendruomenėms mes ir toliau analizuojame postumius pokyčiuose narkotikų rinkos ir pagrindiniai e, e, postumiai yra susijęs su inovacijomis. Pirmininkė ir ponas Avramopolius e, kalbėjo apie tai, kad internetas turi labai svarbų vaidmenį narkotikų prekyboje. Tai yra tarsi pardavimų vietą ir galimybę sutrumpinti tiekimo grandinę. Ir mes taip pat turime ieškoti galimybių įsikišti kaip teisės saugos institucijos, o mums tai yra vienas iš didžiausių iššūkių. Europos narkotikų rinka yra susijusi su dviem motyvais - pelnas ir gale. Jeigu tai suprasime ir galvosime apie platesnį e, poveikį narkotikų visuomeniai, e, tuomet turėtume siekti sumažinti žalą su tuo susijusią. Reikia naujų strategijų, kaip kovoti su tuo. Taip pat galvoti, kaip užtikrinti piliečių saugumą gerovę ir gerovę. Taip pat labai svarbu pripažinti, kad e, narkotikų rinkos e, savoka, kaip mes ją apibrėšime, yra tokia, kurioje tiekimas sąveikauja su paklausa tam tikrų medžiagų, tam, kad mes galėtume e, tvarkyti su neigiamais padariniais šios rinkos tiek atskirų asmenų, tiek visuomenės požiūrių e, - veiksminga prevencija, gydimas, žalos mažinimas, socialinė rehabilita, e, e, rehabilitacija yra nepaprastai svarbus dalykai, taip pat kaip ir intervencijos susijusios su pasiūlos teikimu. Ponios ir ponai, kolegos, po ataskaitos pirmosios paskelbimo prieš porą metų mes pamatėme, kad paspartėjo e, pokyčiai narkotikų rinkoje. E, keičiasi narkotikų vartojimo e, bruožai, kultūriniai visuomenės pokyčiai vyksta, platesnė nusikalstama veikla, taip pat vis sudėtingiau e, saveikauja organizuotos nusikaltelių grupės Europoje. Nauja agresyvi marketingo strategija tai taikoma, naudojamas internetas, padidinti produkcijai, taip pat pritraukti naujų vartotojų į rinką. Tai pastaraisiais metais labai išplito. Mes šiandieną e, konkuruojame, e, galvodami, kas yra svarbiausias prioritetas - terorizmas Europos viduje, migracija. E, E, didėjantis nestabilumas, konfliktai zonose netoli ES. Pasižiūrėkime, kas per 3-4 metus įvyko Ukrainoje, Sirijoje, taip pat visai neseniai pietų e, Kaukaze ar pietinėje Afrikoje. Tie veiksniai yra tobula audra E, taip sakant, kuri e, reikalauja, kad ES veiksmingą e, kovos narkotikais politiką gyvendintų. Ir tai yra taip pat mums priminimas, kad negalime uh, nusigręžti nuo narkotikų problemos, turime dirbti toliau, pateikti geresnę strateginę analizę ir geresnę vertę užtikrinti suinteresuotiems subjektams. Jūs galite e, tikėtis, kad e, Europos narkotikų stebėsienos centras kartu su Europolu ir kitomis agentūromis, taip pat Europos institucijomis bei valstybėmis narėmis toliau dirbs e, kovodami su šiuo labai rimtu iššūkiu. Ačiū. Labai ačiū. Jūs paminėjote ne tik narkomanijos įtaką asmeniui ir visuomeniai, bet ir jos sąsai su kitomis nusikaltimo rūšėmis ir narkomanijos kriminalinį elementą. Ir todėl iškart galiu perduoti žodį ponui Vasiliauskui, kuris atstovauja Europolą. Labai ačiū. Gal galėtumėt skaidrės parodyti? nelegali narkotikų gamyba ir priekyba išlieka vienas iš novatoriškiausių ir e, kompleksiškiausių e, priekybos rūšių Europoje. Tai yra sudėtingas nusikaltimas, kuris e, yra susijęs su kitomis nusikalstamumo rūšiamis ir tai kelia labai didelę vidinę grėsmę Europos Sąjungai. Kaip minėjo centro direktorius, yra skaičiuojama, kad mažiausiai 24 milijonai eurų per metus yra apyvarta ir tai e, skaičiai iš 2014 metų, o iki šiandien e, gavome dar ir papildomos informacijos, nes buvo labai daug konfiskuota naujų narkomanijos e, narkotikų ir e, panašu, kad tas skaičius dabar yra per daug mažas, kad suvoktumėm realų vaizdą, tačiau stengsime surinkti statistiką per artimiausius metus. Kalbant apie organizuotas nusikalstamas grupės, Europolas vertina, kad yra daugiau negu 3000 organizuotų nusikalstamų grupuočių veikiančių ES. Ir trečdalis tų grupių yra susijusios su narkotikų priekyba, vienai per kitaip. Iš tų iš to vieno trečdalio du trečdaliai yra susiję su įvairių rūšių e, narkotinių medžiagų prekyba. Vienasi, e, prekiaujama ne vienomis narkotikų rūšimi, bet keletu. Nusikalstamos grupės veikia daugelėje grupių ir daugelėje nusikalstamų sektorių, jų nebegalima apibriežti pagal tautybę, specializaciją ir panašiai. E, tai nėra vienos rušies nusikaltimas, tos grupuotės sugeba veikti tarptautiniu mastu, maksimaliai e, gauna pelno ir minimaliai sumažina riziką savo veiklai. Organizuotos narkotikų priekybos grupės e, turi labai daug narių, jų veikla yra labai plati. Mes turime gerai išsiplėtojusius visame pasaulyje veikiančius tinklus Lygiai taip pat matome, kad ir regionuose veikia mažesnės grupelės, kurios platina narkotikus regionų lygmenių. Organizuotos nusikalstamos grupuotės naudojasi įsitvirtinusiais transporto e, keliais ir infrastruktūra, e, stambiuosius uostus pasitelkia tokius kaip Antverpenas, Rotterdamas, Hamburgas, per tai jie patenka ES rinkas. E, ir kas antrą ir kiekvieną dieną uh, E, su legaliai įvežamomis prekiamis yra įvežama ir narkotikų. Smulkus e, narkotikai yra įvežami e, nedideliais siuntiniais. Pastebėjome, kad narkotikų priekybos atvira užfiksuota jūrų transporto sektoriuje. Ten transportavimas ir komunikacija mažiau kainuoja, dėl to padidėja verslo operacijų efektyvumas ir dalyvaujantieji tokioje veikloje gali dirbti veiksmingiau. Narkotikų prekyba ir narkotikų rinka ir toliau išlieka diversifikuota, yra e, įprastiniai narkotikų prekybos keliai, kurie ir toliau funkcionuoja, bet tuo pat metu atsiranda ir naujų grupuočių. Pavyzdžiui, amfetamino gamyba e, vakarų Afrikoje išplito ir iš ten yra jie, amfetaminas vežamas į Australiją, Japoniją, Europą, o heroinas atkeliauja į Europą iš pietų Afrikos narkotikų priekyba vis daugiau ir daugiau vyksta greta vartojotojo, greta vartojimo rinkų pačioje Europos Sąjungoje. Tai intin pasakytina apie sintetinius e, narkotikus ir kanapes bei kitas narkotinės žolės. E, labai daug yra pasitelkiama mokslinių žinių, technologinių žinių. E, metodika yra sukurta, kaip informaciją gauti internetu ir verslą galima vykdyti internetu nuo pradžios iki galo. Prekyba internetu plečiasi, nepaisant to, kad mes vis daugiau kalbame apie. apie vadinamąjį e, juodą internetą. Nors juodas internetas yra ribojamas, bet toliau matome, kad tokia priekyba vyksta kokie yra ryšiai tarp narkoma, narkotikų prekybos ir terorizmo. Europos Sąjunga neturi surinkusi pakankamai įrodymų, todėl mes manome, kad kol kas e, reguliarių ryšių tarp narkotikų kontrabandos ir terorizmo Europos Sąjungoje nėra. Tačiau yra tokių oportunistinių ryšių. Europol remiant valstybėms narėms yra surinkęs praeities duomenų apie vedanamuosius užsienio kovotojus teroristų, terorizmo sistemoje, kurie kartais turi ryšių su narkotikų priekyba, tačiau sisteminės sąsajos neižvelgiam, bent jau kol kas to nepastebime. Toliau kita skaidrė. E, kanapių e, prekyba Niderlandų Įvairios grupuotės iš Vietnamo veža e, kanapes, jos yra platinamos daugelėje valstybių narių. Mes galvojame, e, kaip galėtume užtikrinti e, kanapių auginimo atsiekimą ir kaip užkirsti kelią jų plitimui. Suprantame, kad neretai kanapių priekeiviai yra susiję ir su priekyba žmonėmis ir su e, kitais nusikaltimais. Maroko organizuotos grupuotės yra įsitvirtinęs e, e, kanapių importuotojas į ES. Ispanija ir Niderlandai yra populiariausi platinimo taškai. Albanijos grupuotės irgi suvaidina labai svarbu vaidmenį kanapių priekyboje ir gamyboje. Bet taip pat turime suprasti, kad iš, per Albaniją yra iš Afganistano atvežamos e, kanapių žaliavos, kanapių derva į Europos Sąjungą. Pastaruoju metu e, pastebėjome, kad kanapių derva į Europą yra įvežama per laivais, per jūras, per viduržėmio jūrą iš Šiaurės Afrikos, organizuotos nusikalstamos grupuotės, e, ten pasinaudoja nestabilę saugumo aplinką ir sugeba išvežti tokias kanapes. Dar viena skaidrė, e, praėjusiu metu gruodžio mėnesio operacija 2015 metų, Europolas paremė Italijos administraciją, e, vykdant operaciją, per kurią buvo 14 tonų kanapių atrasta. Laivas buvo registruotas Panamoje, įgulos nariai buvo iš Ukrainos ir Gruzijos. Vykdant e, sulaikymo operaciją dalyvavo Ispanijos ir Graikijos pareigūnai. Tai yra tik vienas iš sulaikymo atvejų, kai e, atrandama tiek daug kanapių viduržėmio jūroje, tokia didelė siunta. E, jeigu paimtumėm E, pastarai pusmetį nuo birželio mėnesių, tai pamatytum, kad kanapių yra atrasta daugiau negu 60 tonų ir dar šimtai kilogramų kokaino yra sulaikyti. Iš esmės čia kalbam tik apie vieno tinklo e, veiklą tokiu principu. Libecio International vadinosi ta operacija ir pagal ją buvo įvykdyta keletas e, e sulaikymo E, keletą su, sulaikymų. Toliau perinu prie heroino priekybos. Skirtumas yra tas, kad didelės heroino siuntos į Europą patenka ir yra e, surandamos vis dažniau. Mes matome pasikeitusią padėtį vis daug žiniau ir dažniau E, didelės siuntos randamos nuo 100 kg, virš 100 kg, kartais netgi tonų heroino Graikijoje prieš dviejų metus dviejų tonų siunta buvo atrasta, o šiais metais Niderlanduose daugiau negu tona heroino buvo atrasta. Taigi iš esmės e, sulaikomos vis didesnės ir didesnės siuntos. Pastaru, pastaruoju metu Pasikeitus padėčiai atsirado naujų e, vežimo kanalų. Per Albaniją buvo tradicinis kelias, dabar per Pietų Kaukazo valstybės vyksta. Turkija išlieka vienas iš pagrindinių įvežimo taškų e, heroino Europos Sąjunga. Matome, kad heroino prekyba taip pat prieartėjo prie Europos Sąjungos. Sugebėjome uh, išsiaiškinti, kuriuose valstybėse narėse tai vyksta, mes tas valstybės remiame, matome, kad yra laboratorijų, kuriuose morfinas yra paverčiamas heroinu, tokiu atveju nustatyta Čekijoje ir Ispanijoje. Ir e, buvo ten sulaikytos didelės e, morfijaus, e, heroino ir kanapių siuntos. Turkijos, Pakistano ir Albanijos nusikalstamos grupuotės dominuoja šioje rinkoje. Kita skaidrė - kokainas. Neskaitysiu to, kas jau čia parašyta. Viskas spalvota ir aišku. E, šis žemėlapis rodo įvežimo kelius, bet aiškiai galime pasakyti, kad kokainas į Europą įvežamas ir orų, ir vandeniu. Kolumbija, Brazilija, Ekvadoras ir Venezuela išlieka pagrindiniai e, šaltiniai. E, Centrinė Amerika tarnauja kaip tranzitinės regionas kokainui pervežti į Europos e, valstybės. Kitas naujas dalykas yra tas, kad kitų negu kokainas medžiagų įvežimo kanalai dabar yra pasitelkiami ir kokainui. Uh, E, turiu galvoje, pavyzdžiui, viduržėmio jūra iš Maroko kanapės įvežant į Europos žemynę dabar yra įvežamas tuo pačiu keliu ir kokainas. Ir matome, kad tie senieji maršrutai dabar yra pasitelkiami e, be kitako ir kokaino gabenimui. Kita tai skaidrė. Įvežimas į Europą. Manau, kad nuotrauka pati už save kalba. Čia kalbama apie e, valstybės, per kurias įvežama, įvežamas kokainas, kokie metodai yra naudojami, tai yra ir kurjeriai, ir siuntų tarnybos, ir privatus lėktuvai. E, pastebėjome, kad jūra vis dažniau yra įvežama, stambiuose Europos uostuose nustatyta nemažai, kaip aš jau minėjau, Antverpenas ir Amsterdamas daug tarnauja kokainui įvežti. Be to, e, suprantame, kad yra daug laivų ES uostose, kuriuos valdo organizuotos nusikalstamos grupuotės. E, kokaino gamyba, e, išgaunant jį cheminiu būdu, išlieka labai didelė problema ES. Įvežimas konteinerių transportų, galiu pakartoti tai, kas anksčiau sakyta vis dažniau ir dažniau yra pasitelkiamas rip-on, rip-off metodas. Ir e, dažniausiai jūrų uostų darbuotojai prisideda prie tokių įvežimų. Kokios organizuotos grupuotės dalyvauja kokaino kontrabandoje? Jų diapazonas dabar yra platesnis negu anksčiau, tačiau akivaizdu, kad dominuoja Kolumbijos ir Venezuelos tinklai. Aišku, svarbu vaidmenį Europoje vaidina uh, Olandijos, Britanijos ir Ispanijos nusikalstamos grupuotės. Niderlandai ir Ispanija išlieka lyderiai platinimo požiūrių. Organizuotos nusikalstamos grupuotės iš Balkanų kelia vis didesnį ir didesnį grėsmę, jos yra susijusios ir su kokaino kontrabanda. Kad būtų lengviau dirbti, jos įkuria savo punktus tarsi skirtingose valstybėse, iš kur kokaino galima rasti, pavyzdžiui, e, Pietų Amerikoje ir Pietų Afrikoje. Ir taip jiems yra lengviau veikti iš tų valstybių. Kita skaidrė. Įvairūs kokaino priekybos metodai. Čia konteineryje atrastas kokainas, e, vykdota buvo inspekcija, buvo atrasta skylių medienoje ir e, daugiau negu 100 kg kokaino sulaikyta. Anksčiau tas konteineris jau buvo patekęs į kitą ES valstybę. Ir pagal rip-off metodiką buvo sulaikyta daugiau negu 100 kg kokaino. Ir tame kitame uoste buvo nuspręsta irgi patikrinti tuos konteinerius, nusprendus, kad galbūt tas, pa, ta pati nusikalstama grupuotė, ar būt kita nusikalstama grupuotė irgi tokiu būdu veža kokainą. Toks modus operandi yra tikrai įdomus ir naujoviškas. Dar viena skaidrė - sintetiniai narkotikai. Tradiciškai jie būdavo gaminami ES ir toliau taip yra, Dauguma sintetinių narkotikų yra suvartojama ES, dauguma jų čia ir pagaminama. Ir tokiu būdu susidarė gana ženklus ES vidaus e, sintetinių narkotikų priekybos tinklas. E, kairės pusės žemėlapis šioje skaidrėje rodo, kiek nelegalių gamybos taškų yra atrasta ES įvairių sintetinių medžiagų, sintetinių narkotikų. E, statistika paimta e, iš e, duomenų surinkimo bazės, kurią mes sukūrėme kartu su MDMA. Bet manau, kad jūs čia gana aiškiai galite matyti, kur sintetiniai narkotikai yra gaminami. Kita skaidrė. ją praleisiu. Toliau. Kalbant apie sintetinius e, narkotikus ir organizuotas nusikalstamas grupės, nieko naujo čia nepasakysiu. Olandijos, Vokietijos, Britanijos ir Belgijos nu, grupuotės čia veikia. Ypač tai pasakytina apie amfetaminą RMDMA, Taip pat matome, kad organizuotos nusikalstamos grupuotės e, teikia ir kitokias medžiagas. Grupės, kurios e, Belgijai ir Niderlandams teikia amfetaminą ir MDMA, e, taip pat įveža ir kanapes, tuo tarpu viet, iš Vietnamo įvežantieji kanapes įveža ir amfetaminą į kitas ES dalis. Labai trumpai dėl prekursorių ir jų prekybos Europos lygmenių. Čia vienas pavyzdys. Septynios tonos BMK buvo areštuotos Lenkijoje. Vienas įtariamasis Lenkijos pilietis buvo sulaikytas, jis jau buvo susijęs su daug kitokių nusikaltimų, skaitant ir BMK priekybą, dokumentų klastojimų ir panašiai. Uh, bet 7 tonos BMK yra neįlinis atvejis. Naujos e, psichotropinės medžiagos. Tai yra pasaulinė problema, ne tik ES problema. Neskaitysiu to, kas parašyta, bet e, norėčiau šitą išskirti. Pavyzdžiui, kokį pelną organizuoti nusikaltėliai gauna iš NPS prieš keletą metų Belgijoje šioje valstybėje buvo atrasta NPS e, gamybos laboratorija. 285 tūkstančiai e, tų naujų medžiagų buvo e, pakelių atrasta. Vienas pakelis kainuoja 25 eurus. Tai jeigu padauginsit iš 285, tai pamatysit, kad maždaug 7 milijonai eurų pelnas pasiektas. Kad tuos 7 milijonus uždirbtum, nereikia tiek jau ir daug. Reikia investuoti 370 e, tūkstančių eurų į e, gamybos įrangą ir žaliavų nusipirkimą. Taigi daugiau kaip 300 tūkstančių investuoji ir uždirbi 7 milijonus. E, ir tiek buvo rasta E, tautų NPS medžiagų. Taigi įsivaizduokite, kokį pelną nusikaltėliai gauna. Dar viena skaidrė, vienas iš paskutinių pavyzdžių susijusių su operacija per internetą. Vengrijoje įvyko ši operacija. Prieš ketverius metus Vengrijoje buvo sulaikytas vienas žmogus, kuris pardavinėjo naujas psichotropinės medžiagas interneto svetainėje, kuri vadinasi Dexter Hemstow. Jis beveik tūkstantį donų, e, dozių NPS parduoda kiekvieną dieną. Ir e, tas atvejs buvo nustatytas, vėliau tas, e, ta svetainė interneto buvo uždaryta, bet 2014 metais jį vėl atsidarė. Tuo tarpu, kai jos uh, tvarkytojas, jos savininkas buvo uždarytas į kalėjimą. Taigi paaiškėjo, kad naujoji interneto parduotuvė buvo atidaryta pasitelkiant seną pavadinimą, nes vartotojai tą pavadinimą jau žinojo. Ir ji neturėjo nieko bendro su kalėjime uždarytų buvusių savininkų. Taigi vengrai išaiškino uh, e, organizuotą, naują organizuotą grupelę, kuri uh, tvarkė ne tik šią interneto parduotuvę, bet ir kitas. Uh, Buvo pasiteltas ypatingas darbo metodas, paaiškėjo, kad medžiagos iš Kinijos yra parduodamos per internetą ir į ES. Tai buvo jaunų bedarbių parduotuvė, įmonė tarsi. Ji turėjo jau neblogą istoriją ir turėjo labai gerą struktūrą. Iš esmės, tie žmonės stengiasi vengti uh, NPS, kurios yra draudžiamos pagal naujų medžiagų sąrašą. E, jeigu tos NPS medžiagos būdavo įtraukiamas į sąrašą, jie tiesiog jas pakeisdavo kitokiomis. E, čia dar e, nuotraukos iš interneto svetainių, kurios priklausė tai grupeliai detalių nepasakosiu, bet turbūt patys matote, 2015 metais buvo parduodamos NPS Facebooko tabletės tokios, e, kurios, kurių, ko, ko pasiekoje 15 žmonių atsidūrė ligoninėje. Tos Facebooko tabletės nebuvo draudžiamos. Ir paaiškėjo, kad uh, jos nebuvo įtrauktos dar į jokius draudžiamų medžiagų sąrašus. E, galų gale šeši žmonės buvo sulaikyti dėl e, pažeidimų susijusių su NPS. O čia trumpai pristatome šios konkrečios operacijos Vengrijoje rezultatus. E, ir Vengrija palaikė kai kurios kitos valstybės narės. Taigi tiek aš norėjau papasakoti. Ačiū. Ačiū, išklausiausi jūsų abiejų, ypač klausiausi e, statistikos, kai sakėte, kad 560 skirtingų medžiagų yra rinkoje. Aš suvokiu, kokie geri buvo laikai, kai mes kalbėjom tik apie cigaretės ir alkoholį, kai nebuvo jokių kitų problemų. Turbūt nelengva yra susekti visas naujas medžiagas, kurios dabar atsiranda rinkoje. Ar komisija norėtų ką nors pridurti apie tai? Nebūtinai. Tada aš iš karto paprašysiu pono Baunį, gal jis norėtų ką nors pridurti. Uh, and... Dėkoju. Dėkoju už e, šios, šio pranešimo pristatymą. E, taip pat dėkoju už e, gerą, tinkamo veiksmingo bendradarbiavimo tarp Europos agentūrų institucijų pavyzdį. Tai yra geras pranešimas, kuriuo tikrai galime remtis. CDDA taip pat gali remtis ir Europolas bei komisija. E, mes tai galime daryti, e, rengdamis ir rengdan, rengdami strategiją ir ją įgyvendinami įgyvendindami ją. Taip pat taip galime spręsti gilančias problemas susijusias su, su narkotikais. Kokie kyla iššūkiai? Visų pirma, e, didėjant, didėjantį gamybą, e, e, nelegali priekyba ir taip E, toliau susijusių su, e, ne, su organizuota organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, kurios mesga ryšius e, su kitų šalių grupuotėmis. E, neigiamas, jaučiamas neigiamas ekonominis poveikis, Kasmet 31-31 milijardai, milijardas eurų būtent yra uždirbama šioje rinkoje. Taip pat e, Europoje atsiranda tam tikros geografinės vietovės ir kanalai, e, per kur būtent vyksta ši priekyba, atsiranda naujos gamybos vietos skirtingose pasaulio dalyse. Tai yra globalizacijos narkotikų priekybos globalizacijos pavyzdys. Internetas tikrai atveria naujas galimybės platinti tiems narkotikams, e, žinioms susijusioms su narkotikais. To juodojo interneto e, vaidmuo čia stiprėja. Na ir didėjanti narkotikų rinka yra daugia dimensinė ir lengva prieiti prie naujų psichoktyvių medžiagų. Tai labai kenkia ekonomikai, žmonių sveikatai. Vienas procentas e, Europos suaugusiųjų beveik kasdien naudoja narkotikus. Tai reiškia, šeši, e, kad tai yra 6 milijonai žmonių. E, Ir e, tai prisideda taip pat ir per ją radikalizavimuose kai kuriuose šalyse. Taip pat kyla tokie klausimai, kaip klausimai susiję su ryšiais tarp narkotikų rinkos augimo ir teroristinių išpalių veiklos, teroristinių veiksmų finansavimo. Jeigu norime gyvendinti mūsų politiką, reaguodami e, į rinkos pristatymą turėtume visų pirma skirti dėmesį sisteminiai tendencijų, narkotikų rinkos tendencijų analizai ir naujams narkotikų naudojimo būdams turėtume atsižvelgti į pavojus, todėl kad nauja narkotikų sudėtis yra taip pat yra svarbi. Antra, turi vykti bendradarbiavimas tarp visų institucijų, ES lygių ir nacionalinių lygių. Reikia taip pat skirti didelį dėmesį EMC, EMCDDA vaidmeniui. E, ir turime taip pat sukurti iš ankstinio spėjimo sistemą. Reikia greitai sureaguoti į narkotikų atsiradimą, reikia iškirsti jiems kelią. Mes suprantame, kad tai nėra lengva, kad e, tikrai dar reikia daug bendradarbiavimo tarp valstybių narių, reikia iškoti sprendimų e, dėl naujų, naujų psichoaktyvių medžiagų. Koordinavimo trūkumas gali didinti pavojų na ir subalansuotų politikų reikia, mažinant narkotikų pasiūlą ir norint padėti žmonėms, kurie susiduria su narkotikais susijomis problemomis. Ši politika yra susijusi su sveikatinimo politika ir tikrai labai svarbu, kad mūsų komitetas bendradarbiautų su aplinkosaugos komitetu, aplinkos komitetu, nes e, jie taip pat e, yra kompetitingi sveikatos rytyje. Norėčiau paklausti pono Gusdil, ko reikia MCDDA tam, kad galėtų įgyvendyti savo vaidmenį šios politikos, kuriant šią politiką. Ar naujoji sistema reikėtų naujos sistemos geresniam koordinavimui ir bendradarbiavimui ir kaip galėtume geriau kova, kovoti su naujų psichoaktyvių medžiagų atsiradimu, ypač tokių medžiagų, kurios yra labai pavojingos, nes jos nežinomos ir nežinome, kokį poveikį gali daryti. Dėkoju. Tikrai už, uždavėte daug klausimų. Mes išgirdome, kad 24 milijardus eurų galima uždirbti. Uh, Kažkada kalbėjome apie 6 milijardus eurų Turkijoje, na taigi tikrai reikėtų gerinti mūsų darbą, reikėtų daugiau dėti pastangų tam, kad kovotume su šia problema. Manau, kad abu mūsų kolegos galės pasisakyti dėl narkotikų. Užduočiau klausimą Europolo atstovui. Žiūrint į skaidrės, rodosi, kad tikrai yra skirtingi kanalai skirtingiams narkotikams, e, jiems atvežant jau, juos atvežant į Europą. Ar tai yra, aišku, būtent kaip narkotikai visada atvyksta Europą, ar tie kanalai keičiasi ir dėl to jūsų darbas dar sudėtingesnis? Visų pirma, suteiksiu žodį ponui Gusdėl. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponai Boni už jo komentarus. Taip pat norėčiau padėti, padėkoti komitetui už jo nuolatinę paramą MCDDA. Jūs kalbėjote apie e, priemonės išteklius. E, Šiuo metu rengiami nauji teisės aktai, kurie yra susijęs su visa sistema ir požiūriu į naujas psichoktyvesias medžiagas. E, šiuo metu e, ši veikla apima tris rytis. Tai yra iš ankstinio spėjimo sistema, e, rizikos vertinimus ir kitas priemonės, kurių ėmėsi ES kontroliuodama šias medžiagas. Manau, kad vienas iš svarbiausių dalykų, na žinoma, be korepero sprendimo, pagal kurį MCDDA bus peržiūrėtas. Esamos sistemos gerinimas priklauso nuo reglamento pakeitimo. Bet e, mes turime spręsti ir naujas kilančias problemas. Žinau, kad mes sutarėme dėl šio klausimo. Kalbant apie išteklius, dar reikia galutinio sprendimo. Vis dėlto pridėtinių papildomų išteklių tikrai reikia tam, kad galėtume taip pat ir e, atsižvelgti į didžiulį, didžiulės pasiekmes, kurios, kurios buvo patirtos. Uh, pastaraisiais metais. Komisija valstybės narės taryboje, taip pat ir jūsų komitetas tikrai prisideda prie šių klausimų sprendimo. Aš tikrai manau, kad jūs pabrėšite šių reikalavimų būtinumą, kalbant apie MCDDA ir apie tai, kad reikėtų papildomų išteklių. Dėkoju. Šiuo metu yra daug agentūrų ir daug grupių, kurios prašo papildomų išteklių. Ponas Vasiliauskas. Dėkuoju dėl taisyklių keitimo, dėl įvairovės. E, taip, skaidrėse matėte esamas tendencijas, mes rėmėmės konkrečiais tyrimais. Žinoma, tendencijos keičiasi, kanalai keičiasi, narkotikų nelegalioji priekyba nelieka stabili. Taigi tai dėl to kyla iššūkių teisėjas saugai, bet e, mes turime pasitelkti esamą informaciją, žinias. Na ir taip tikrai tie kanalai, vežimo kanalai, nenauji, tai nenauja, jie keičiasi ir mes turime nuolatos juos stebėti. Dėkuoju. Dėkuoju, matau, kad mes baigiame šias diskusijas. Norėčiau padėkoti abiems svečiams. Manau, kad tikrai tai buvo išsamios diskusijos ir tikrai paaiškėjo, kad narkotikų, um, kovos narkotikų situacija yra gan, ganėtinai sudėtinga. Dėkuoju Jums už jos pristatymą. Dėkuoju. So, colleagues, I think we can direct... Kolegos, dabar, manau, galime pereiti prie kito e, darbo tvarkės punkto ir kalbėti apie demokratiją, teisinę valstybę, pagrindinės teisės, e, Europos e, papildomas vertės įvertinimas, trys pasisakymai, man atrodo, visi jie bus labai naudingi diskusijose ir pirmiausiai mes pristatysime savo vidinį parlamento e, tyrimų tarnybos pranešimą ataskaitą, paskui pasisakys e, ekspertai, kurie taip pat atliko atitinkamus tyrimus, jie e, skirti mūsų komiteto darbams papildyti, tai yra susijęs su naujų mechanizmų demokratija, teisinės valstybės principais ir pagrindinėmis teisėmis. E, tokiu klausimu yra rengiamas e, pranešimas savo iniciatyva. E, pranešė yra ponė Intvelt, jau nuo vakar pirmasis variantas paskeltas, mes per kitą posėdį su pristatysime jį, o dabar Europos parlamento tyrimų tarnybos vadovai suteiksiu žodį, kad ji pristatytų šį klausimą. Stitvorum. Dėkuoju. Mes e, atlikome vertimą Europinės papildomos vertės laikinai vertimą. Galbūt Turbūt jūs žinote, kad kai parlamentas e, nutarė renkti teisėkuros e, pranešimą pagal 225 sutarties straipsnį, e, toks e, pranešimas e, yra, su e, pranešimu rengiama ir pridėtinės vertės analizė ir parlamentas tada žino, kokie, kokios vertės yra jo parlamento pasiūlymai. Ir manęs e, klausė, e, mūsų klausė apie e, įvertinti, prašė vertinti demokratijos, žmogaus teisų sritį. Ir e, mes atlikome vertinimą prieš tai, kai ponios Intvelt e, ataskaita, pranešimas buvo paskeltas, mes dirbome su pranešėjais, su šešėliniais pranešėjais ir vėliau atitinkamai bus pakoreguotas pranešimas. E, mūsų dokumentai, tiksliau kiti Petros Barbos pristatyti dokumentai ir Miliu pristatys kitus aspektus tyrimo. Dėl demokratijos žmogaus teisių, pagrindinių teisių, matome, kad yra sistemoje trūkumų. Iš tikrųjų, egzistuoja totrukis tarp antros sutarties straipsnio teisių ir e, valstybių narių įgyvendinimo tų teisių. Ir ES institucijos ne visas teisės įgyvendina. Ir tai turi nemažai politinių, socialinio-ekonominių pasiekmių. Pirmiausia, trūkumai susiję su vykstančiamis diskusijomis nuolat apie ES įgaliojimus, apie antrojo straipsnio turinį ir Dėl tų diskusijų neaiškus yra pasidalymas darbo tarp valstybių narių ir ES institucijų, taip pat struktūrų, agentūrų, kurios dirba atitinkamose srityse ir neaišku, kas e, dirba stebėsenos e, srityje ir priežios ir kas už ką atsakinga ir darbai nėra gerai koordinuojami. Toliau, e, egzistuojantis vykdymo užtikrimo mechanizmai nėra pakankamai veiksmingi jie nesprendžia dabartinių iššūkių susijusių su teisinės valstybės principais Europos Sąjungoje. Šiame kontekste, ką galima pasakyti apie teisėkuros ir neteisėkuros e, galimybės. E, galvodami apie e, silpnumus, ekspertai darbo dokumentuose siūlo patvirtinti tarpinstitucinį paktą, kuriame išaiškintų ES veiksmų mastą ir taip pat apibrėžtų, ką daro valstybės narės, ką daro ES institucijos. Turėtų būti du e, svarbus dalykai, taip pat įrašyti metinis vertinimas, stebėsena pagrindinių teisų ir ES rezultatų suvestinė. Taip pat e, turėtų apimti e, priemonės ES politikos ciklą, pavyzdžiui, semestro e, ciklą ir įtraukti tiek ES institucijas, tiek e, nacionalinius parlamentus. E, E, dėl to e, institucinio pakto e, demokratijos teisinės valstybės pagrindinių teisių yra daug dar klausimų neįspręstų. Pavyzdžiui, ES veiksmų apriektis. Pagal ES sutartį ES turi galiojimus apsaugoti konstitucinę esmę. Tai yra vertybės, kurios bendros visoms institucijoms, tačiau kiek tai toli siekia nėra labai aišku. Kitas dalykas teisinis pagrindas. Metinė stebėsena galėtų būti pagrista 300, 352 straipsnio. Galima pasitelkti pagrindinių teisų agentūrą, praplėsti jos įgaliojimus. Taip pat 70 straipsnis gali būti naudotas, kuris kalba apie partnerių peržiūrą arba 295 straipsnis – tai yra teisinis pagrindas tarp instituciniams susitarimams. Galima pasitelkti taip pat įvairias galimybės, taikyti jų derinį. Yra daug klausimų susijusių su metodika, kaip kad rezultatų suvestinė ir stebėsena, institucinis darbo pasidalymas, tai yra problema ir taip pat kyla klausimų dėl demokratinės atskaitomybės. Toliau antrasis e, komponentas ES politikos ciklas dėl demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių, e, tai turėtų apimti be kitų dalykų e, metinės diskusijas nacionaliniuose parlamentuose, tarp parlamentinės diskusijas, tam reikėtų taip pat uh, E, pagerinti komisijos sistemą. Teisinės valstybės komisija turėtų turėti galimybę sistemiškai taikyti starties pažeidimo procedūras. Taip pat reikia e, tarybos teisinės valstybės dialogą. ES vis tik tai gali kalbėti apie legitimumą įgyventinant e, ir stebint, kaip įgyvendinamos pagrindinės teisės, jeigu pati laikosi tų teisų ir politikos ciklas turi apimti vertinimo sistemą, kaip pavyzdžiui e, taikomi ES teisės aktai šiuose srityse. Tuo pačiu metu procesas ES prisijungimo prie ES žmogaus teisų konvencijos turi būti tęsiamas. Galiausiai vertinimo ataskaitos žiūri į sąnaudas ir naudą siūlomų politikos e, priemonių Mokslinė literatūra rodo, gana dažnai tą rodo, kad jeigu nepakankamai kontroliuojama korupcija, jeigu neprižiūrima e, vyriausybės veikla, jeigu ne e, užtikrinamos nuosavės teisės, e, tai neigiamai paveikia ekonominę veiklą dėl organizuoto nusikaltimo ir korupcijos. Pavyzdžiui, korupcijos. Korupcija kainuoja 218-282 milijardus eurų. E, per metus Europos Sąjungoje. Toliau, tarpusavio pasitikėjimas tarp valstybių narių nukenkia, jeigu nepriklausom teismų už, nepriklausomas neužtikrinamas, jeigu nesilaikoma pagrindinių teisių ir nuo to galiausiai nukenčia piliečiai. Jeigu e, dėl iš teisinės valstybės principų pažeidimų nieko nedaroma, tai e, kyla problemos dėl piliečių pasitikėjimo. Uh, Toliau, kiek kainuoja politikos priemonės siūlomos? Gana nedaug metinė stebėsina sistema kainuotų mažiau negu 4 milijonus per metus, ES politikos ciklas 7 milijonus. Tos priemonės būtų kur kas veiksmingesnės, jeigu būtų užtikrintos daromos sinergijos tarp tarptautinių organizacijų darbo. Ačiū Jums uždėmesi. Labai ačiū už tokią informaciją ir už tokią apžvalgą. Dabar iš karto suteiksiu žodį e, Budapešto Centrinės Europos universito, universiteto atstovui, kuris pristatys e, dokumentą apie e, poreikių ir galimybių e, įkurti Europos Sąjungos demokratijos teisės viršinybės pradinių teisų vertinimo lentelę e, tyrimą Petra Bartą. Ačiū ir iš karto aš prašau kitos skaidrės. Taigi, ES e, savo pagrindinės vertybės nuo pat pradžios propaguoja. E, tai yra taika ir klėstėjimas. Pirmiausia, tie tikslai išlieka iki pat šiandienos, iki Šumano deklaracijos laikų. Šiandien e, ES vertybės numatytos sutarties antrajame straipsnėje išlieka. Be to, Kopenhagos kriterijai nustatė, kad būsimos valstybės narės turi tenkinti antrojo straipsnio reikalavimus dar prieš prisijungdamas prie ES. Nepaisant to, nieko panašaus neegzistuoja, kas galėtų kon, leisti kontroliuoti tų pagrindinių principų laikymasi po to, kai valstybė įstojo ES. Šiuo metu ES turi vienos rūšies vertybių stebėjimo mechanizmą, tai yra uh, septintas straipsnis, tačiau jis negalioja, nebuvo panaudotas, nepaisant to, kad jis buvo įrašytas į sutartis. Ir, gar, ne, ir ne todėl, kad nebuvo atvejų, kada to straipsnio e, būtų reikėję taikyti, bet todėl, kad trūko politinės valios. Ir institucijos e, ir įvairūs asmenys reikalauja reformų. Reformos e, gali būti kuriamos parlamente, taryboje, komisijoje. Procedūra prieš septintą straipsnį dabar yra išbandoma vienoje valstybėje. Žinoma, kritikos susilaukime daug ir jau dabar yra sakoma, kad septintas straipsnis, septinto straipsnio pirma dalis yra ir taip labai švelni, bet dabar jinai dar labiau švelninama, tačiau turime pripažinti, e, kokia yra nauda, jeigu mes teisės viršinybės problemą akcentuosime. Septinto straipsnio e, taikymas stengiantis įgyvendyti bendrasias vertybės ir apibrižant bendrasias vertybės yra reikalingas. Turim suprasti, kad anksčiau sukurti mechanizmai buvo nulemti krizės ir jie neleidžia užtikrinti nuolatinio ES valstybių narių sep, e, antro straipsnio laikymosi e, matme, masto. 2015 m. sausio 10 dienos Europos parlamento rezoliucijoje yra reikalaujama, kad būtų laikomas teisės viršinybės ir pagrindinių teisių, numatyti pagrindiniai bendri e, rodikliai, yra susteigiama tyrimo grupė, e, joje e, profesorius Dimitrij Kačenov taip pat dirbo, kuris šalia mane sėdi ir ta grupė turėjo visas mano minimas problemas spręsti. Kita skaidrė. Visų pirma, aš noriu pasakyti, kad tokių problemų sprendimas yra ES kompetencija, tai yra ES teisės reikalas. Europos piliečiai kenčia, kenčia jaučia poveikį ir ne tik jie. E, konstitucinės struktūrose skirtingų valstybių narių apie tai yra irgi kalbama. Bet ES piliečiai gyvenantis už atitinkamos valstybės narės sienų turi jausti įstatymų nuostatas. ES sprendimų priimimo procedūrai dabar iškyla grėsmė ir e, didžiulė, didelė teisingumo ir vidaus reikalų teisė nebegali išgyventi dabartinių e, problemų, uh, E, nesukurdama socialinių ir ekonominių kaštų. Apie tai buvo kalbėta. Viską turi nulemti subsidiarumas. Kitaip tariant, ES neturi teisės pažeisti valstybių narių konstitucinės sąrangos. Tačiau e, lyginimo lentelė šiuo atveju e, nepažeistų subsidiarumo principo, o priešingai subsidiarumo principą padarytų veiksmingesniu. Kita skaidrė. Kitas e, e, svarbus atspirties taškas yra tas, kad ES teisė, tarptautinė ir bendrai teisė turėtų būti vertinama kaip e, aktyvios demokratijos išorinė priemonė. Žmonėms turi būti suteikiama apsauga e, tais atvejais, kai teisės viršenybės principai yra pažeidžiami ir nustumiami vienos ar kitos valstybės konstitucinėje struktūroje. Tie, kas kritikuoja valstybės narės, susilauks kritikos ir patys. Ir e, atsiras tokių, kurie sakys, kad e, kritika yra orientuota tik ideologiją, kad yra kalba apie konstitucinės tapatybės susikirtimus. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad teisės viršenybės principų pažeidimas neturi nieko bendro su konstitucinė e, tapatybė. Net ir e, valstybės mažoritarnio valdymo idėjai čia neiškyla grėsmė. Kalbama apie elitistinį požiūrį, kuris e, užstoja daugumą prieš jo paties valią ir dauguma turi tarnauti tos. E, ir masės turi tarnauti tos e, grupės e, interesams. Europos vertybės turi būti aiškiai akcentuojamos, taip pat reikia išskirti, kuriuos skirtumus galime toleruoti ir kurie iš jų sukels grėsmę Europos projektui. Toliau. Kodėl tiek norėjau pasakyti apie poreikį įkurti tokią lyginimo lentelę, o dabar aš įvertinsiu galimybės įkurti tokią lentelę. Uh, Egzistuoja daug skirtingus e, lygnimo lentelės e, apibrėžimų, mes bendrą apibrėžimą radome, tai būri, turi būti dialogo, diskusijos derinys, stebėsenos vertinimo, matavimo, priežiūros derinys, e, pasveriant įvairius ES subjektus, veikėjus ir pasirinktus metodus. Toliau Mokslinių tyrimų grupė ir apklausiai žmonės e, labai aiškiai pademonstravo supratimą, kad nereikia nieko naujo išradinėti. Mes galime ir turėtume pasitelkti dabartinės stebėsenos ir vertinimo sistemas, kurios jau dabar taikomos. Jos egzistuoja, nieko naujo nėra. ES teisingumo vertinimo lentelė pasinaudoja Europos tarybos e, modeliais Taip pat Europos e, antikorupcijos ataskaitoje yra pasinaudojama greko modeliu. E, turėtumėm, pavyzdžiui, sutelkti duomenis iš skirtingų šaltinių, analizuoti e, skirtingas duomenų sistemas, e, siekti sinergijų, galbūt dėl metodinių skirtumų e, duomenų šaltiniuose bus ir sunku tą padaryti, nes skirtingos valstybės narės taiko skirtingus darbo metodus. Kitas dalykas, kada tik tai perimame patirtį iš tarptautinių šaltinių, ES procesų specifika turi būti išlaikyta. Kitaip tariant, teisės viršenybės mechanizmas niekuomet negali būti e, perleidžiamas išorės veikėjams, jeigu, e, nes ES nepriklausantys veikėjai E, nepripažins tokių vertybių kaip abipusis pripažinimas, abipusis pasitikėjimas, lojalumo principas ir panašiai. Be to, ES turėtų sukurti pati savo sistemą, kad galėtų nustatyti aukštesnius standartus negu kitos tarptautinės normos. Ir vietoj to, kad tarnautų išorinėms institucijoms, ES turėtų sukurti savo kontrolės mechanizmą ir užkirsti kelią abipusiam pripažinimui, kol tarptautinė ar išorinė organizacija uh, pareikš, kad abipusio pripažinimo taisyklių e, ar priežasčių nebėra. E, mūsų planai turi tirpti Europos semestro struktūrą ir ekonominės valdysenos planus. Vienas iš pagrindinių bet kokios lyginimo lentelės sunkumų yra legitimumas. Kaip jau buvo pasakyta, turi būti sukurta aiški institucinė bazė, turi būti užtikrintas institucijų objektivumas, nepriklausomybė, visi dalyvaujantieji e, tikrinant vieną ar kitą valstybę narį turi būti nepriekaištingos akademinės reputacijos. Kitas dalykas, kad būtų e, e, užtikrintas legitimumas, neturi būti labai griežtų apibrėžimų. E, vargu ar tą galime pasakyti apie teisės viršenybės principą, jau nekalbant e, apie tokius e, kitus vertybinius elementus ES. E, bet e, teisės viršenybės apibrieštis turi būti pakankamai miglota, kad e, teisės viršenybės e, pobūdį atspindėtume. Mes turime nemažai gerų sąrašų pavyzdžių, gerų lentelių e, pavyzdžių, bet šiuo atveju nebus taip lengva padaryti. Reikėtų įvertinti e, neutralių technologijų pritaikymą ir metodų pritaikymą. Reikės e, išsiaiškinti, kokiais rodikliais ir kokiais standartais turėsime vadovautis. Taigi, kai bandome sukurti tokį e, rodiklių sąrašą, apie kokius čia ką tik kalbėjau, pradedame sudėtingą darbą, kurį bus labai lengva politiškai kritikuoti. Bus tokių, kurie sakys, kad e, e, tokių lyginimo lentelių kūrimas yra politiškai motivuotas. Taigi mes turėsime kalbėti apie miglotumo naudą, Tačiau tiems, kurie pažeidinėja teisės viršenybės principus, negalės sakyti, kad kitose valstybėse narėse nebuvo jokių aiškių struktūrų. Neretai atsitinka taip, kad valstybės narės, kurios yra tikrinamos, bando pirštais rodyti kitus tarptautinius pavyzdžius, sakydami, kad jie pasiskolino tar tą praktiką iš kaiminės valstybės. Tačiau jeigu pažvelgtumėm į mišk, į, į tų problemų mišką, pamatytumėm, kad valstybė narė, kad darosi e, viskas labai sudėtinga ir pačiai valstybei nariai yra labai nepaprastai vertinti skirtingus elementus. Taigi, kad užtikrintumėm legitimumą, turime pripažinti, kad e, vertinimo lentelė e, kai kuriems dalykams negalės tarnauti. Pavyzdžiui, negali būti prognozavimo metodas. Ji nėra geras valstybių narių vertinimo uh, E, ar surikiavimo pagal gerumą metodas. Greičiau mes turim galvoti apie koksetinį, kiekybinį požiūrį, kiekvieno atveju atskirai vertinimą valstybių narių atveju. Turime parengti kiekvienai valstybei rūpimų problemų sąrašą. Kitas svarbus elementas, e, užtikrinantis legitimumą, yra valstybių narių vienodas traktavimas. Jeigu mes jas supriešinsime ir taikysime skirtingus metodus, mes pakirsime bet kokį ES vertinimo lentelės legitimumo pagrindą. E, procedūriškai, jeigu teisės viršenybės principo pažeidėjos yra daugiau ir daugiau ir jie bandys lieptis vienas už kito, tai pamatysime, kad jokie taisimo elementai nebepadės, neseniai tą matėme. Kita rimta problema yra tempas, greitis. Kuo greičiau bus renkami duomenys, kuo greičiau juos vertinti, tuo veiksmingesnė bus ta vertinimo sistema. E, duomenų surinkimo profesionalumas e, kainuoja, e, kalbant greičio kategorijomis. Suprantame, kad dėl to gali sulėtėti procesai. Ir lygiai taip pat skubant gali būti padaryta labai daug žalos. Dar svarbu pripažinti, ir mes praktiškai žinome, kad jeigu procesus užsitėse per ilgai, valstybių narių, kurios yra tikrinamos teisės įstatymai, e, teisės aktai gali būti pakeisti ir įvertinimas daugiau nebebus galiojantis. Vis tik tai turėtumėm atsispirti pagundai E, formaliai tikrinti, taikyti tam tikrus metodus. Visuomet mes turėsime aiškiai išsiaiškinti, e, kaip pasiekti greičio ir kokybės pusiausviros, bet negalime tik tai paukščiukais pažymėti tai, kas yra padaryta. Daug informacijos gali būti surinkta pasitelkiant jau turimus metodus, bus surinkta papildomos informacijos ir duomenų ir mes sakome, kad informacija turi ateiti iš daug skirtingų šaltinių neapsiribuojančių tik tai valstybės ar pilietinės bendruomenės subjektais žiniasklaida. Turime galvoti ir pagrindinių žmogaus teisų apsaugos tarnybas, ombudsmenus, pagrindinių teisų prižiūrėtojus ir, aišku, pagrindinių teisų agentūra, ES ombudsmenas, ES duomenų apsaugos e, kontrolierius taip pat turi suvaidinti labai svarbų vaidmenį kas įrodys, kad e, renkami faktai yra teisingi. E, pagrindinių teisų agentūra čia turės tą padaryti, kai tik iškils abejonių, kad reikalavimai yra tenkinami ir kad sistema suteikiama tiksliai leidžia pakoreguoti e, padėtį, naš, atsakomybė pereis atitinkamai valstybei nariai, kuri turės patenkinti ES institucijas, turės joms pasiaiškinti ir įrodyti, kad jos veiksmai nieko nepažeidžia. E, yra parengta nemažai dokumentų, kuriais yra įverdinami ES vertybių tenkinimo etapai. Mes vis sakome, kad ES ir valstybės narės turėtų uh, būti tikrinamos, kad būtų galima padidinti ES legitimumą. Ir pagal pirmąjį scenarių valstybės narės e, laikosi teisės viršenybės e, principų reikalavimų, taigi iš esmės problemų nėra. Pagal antrą scenarių yra šiokių tokių elementų, kurie kelia problemų. Daugiausia tai bus teisės viršenybės principų principo subelementai. Pavyzdžiui, galima įsivaizduoti, kad vienoje ir kitoje valstybėje teisės viršenybė egzistuoja. Pavyzdžiui, bet ten tuo pat metu, pavyzdžiui, e, yra pažeidžiamas pagrindinės teisės, kaliniams neleidžiama balsuoti, pavyzdžiui. Ir jeigu tokia valstybė bendrai laik, yra teisės viršenybės valstybė, tai ji turi laikytis tarptautinių organizacijų nustatytų reikalavimų ir įvertinti visus skirtingus teisinius elementus. Trečia svarbis rytis e, ženkliai skiriasi, kokybiškai skiriasi nuo pirmų dviejų, nesileisiu detalės, bet čia kalbame apie uh, sisteminius galių paskirsimo pažeidimus tradicinės ombudsmeno sistemos pažeidimus, kitus pagrindinius institucinius pažeidimus. Ir pagal pirmą ir pagal antrą scenarius yra skatinama e, Europos Sąjungos e, tokia tik tai įspėjimo politika, kai valstybės narės yra pareigomis veikti, tačiau už tai yra nėra baudžiamas, o pagal trečiąjį scenarijų, kaip aš jau sakiau, yra iš esmės skirti skirtinga padėtis negu pirmo ar antro atveju. Ir čia, kai valstybė sistemingai pažeidžia demokratiją ir greuna teisės valstybė ir nuolat pažeidama pagrindinės teisės, nebelieka galimybių daryti prielaidą, kad valdžioje esantieji galės imtis reikiamų priemonių ir e, sutvarkyti valdysenos sistemą. Todėl tie, kas yra valdžioje, pirmiausia turi pasitraukti. Pagal šį scenarijų sisteminis pažeidimas ES teisės viršenybos principas pagal 7 straipsnį yra pažeidžiami vertinimo lentelė, leistų procesą padaryti prognozuojimu ir skaidriu ir tada diskusijose būtų kalbama apie institucinius susitarimus ir FRA bei komisija atliktų lyderių vaidmenį, bet to kalbame apie ES specialios komisijos, kuri būtų nepriklausoma įsteigimą, ji teisės viršienybės vertinimo sistemos e, pagrindinis elementas būtų ir joje veiktų Europos komisijos e, svarbių pareigūnų. Kas dar čia yra kalbama, kas dar mūsų tyrimo dokumente yra išnagrinėta? suprantame, kad dabar egzistuoja kvazi ekonominės sankcijos ES. Egzistuojant teisės viršenybės principo pažeidimams yra taikomos ekonominės nuobaudos. Ne visų valstybių narių atžvilgių taip yra elgiamas. Šiuo metu piniginės gale būtų labai stipri ypač kai kalbame apie didžiasias e, e, teisės pažeidėjas. ES paramos fondų užšaldimas paradoksiškai sustabdytų ES kvaziotoritarinių režimų panaudojimą žmogaus teisų pažeidimams. Ačiū. Prieš suteikdama žodį kolegoms, aš noriu susteikti žodį ponui Lauran Peš iš Middlesex universiteto iš Londono, kuris pristatys tyrimą ES mechanizmo, kuriuos skatinama demokratija, teisinės valstybės principai ir pagrindinės teisės kūrimas. Dėkoju. Aš pasistengsiu pristatyti pagrindinės tyrimo išvadas. Mūsų pagrindinė misija buvo atsižvelgti į visą sistemą ir įvertinti būtent, kokie yra trūkumai ir spragos bei pateikti pasiūlymus. Taigi tikslai, ko gero, buvo labiau makrodimensinio pobūdžio, buvo ne, ne tik žiūrima į vertinimo sistemą. Prieš apibrėžiant trūkumus, tas spragas reikėtų taip pat kalbėti ir apie kitus klausimus, kurie yra susiję, pavyzdžiui, su sutartė dėl ES veikimo. Uh, klausimais. Taigi pirmoje dalyje, toje, tame pranešime mes kalbėjome apie tam tikrus e, dažniausiai kylančius klausimus. ES turi kompetenciją e, stebėti valstybės narės po, ES, e, prie, po įstojimo ES. Bet mes manome, kad tos vertybės gali kilti ne tik iš nacionalinės e, teismų praktikos, bet ir iš Europos e, teismų praktikos ir priemonių. Taigi mes manome, kad valstybės narės gali būti stebimos, gali būti stebimos jų vertybės. Tik tos e, vertybės e, nėra abstraktas, jas tikrai galima stebėti. Pereikime prie antros dalies trūkumai ir spragos esamoje sistemoje. Visų pirma, mes žiūrėjome sistemą e, e, pasitekdami transves, tra, transversalų požiūrį ir mes pamatėme, kad buvo atsirado daug e, įvairių priemonių ir trūksta koordinavimo tos priemonės atsiranda, bet trūksta koordinavimo tarp ES institucijų. Ir manau, kad to koordinavimo trūksta, todėl kad Europos projektas paremtas idėja, kad e, įstojus Europos Sąjungą reikia jau laikytis antrojo sesvio straipsnio ir manoma, kad dėl to problemų nekils. Na ir mes būtent um, pastebėjome, kad ne visada taip yra. Taip pat nustatėme, kad buvo trūkumų susijusių su tam, tikras, su tam tikromis priemonėmis, kurias patvirtino įvairios institucijos. Aš neišvardinsiu kiekvien, su kiekviena e, priemonė susijusių trūkumų. 2014 buvo patvirtinta tam tikrų priemonių, pavyzdžiui, ES 70 e, stra, e, sutarties 70 straipsnis, 185 straipsnis ir e, mes vertiname būtent, kaip tie straipsniai yra įgyvendinami. Na ir mes atsižvelgėme taip pat ir į tarybos dialogą dėl teisės valstybės principų. Jis, šis renginys vyko lapkričio mėnesį. Taigi mes įvertinome būtent tuos trūkumus ir pateikėme būtent sprendimus. Pereikite prie tų galimų siūlomų sprendimo variantų. Taigi mes pateikėme tris e, vertikales ir tris horizontales opcijas sprendimus. Taigi tie vertikalūs e, siūlymai yra kiekviena e, konkrečioms valstybėms narėms. Taigi valst... ES turi taikyti tas priemonės konkrečioms valstybėms. Pirmoji vertikalioji priemonė yra susijusi su esama įgyvendinimo procedūra, kuri yra įtvirtinta sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnėje. Mes teigiama, kad galbūt galima šios, šios reikalavimus e, taikyti kitaip, jeigu yra sistemiškai, sistemiški ES teisės aktų pažeidimai. Taigi mes galime naudoti šią procedūrą šiek tiek kitaip. Jeigu susiklos tokia situacija, kuomet yra e, dažnai e, kartojami tie e, pažeidimai. Taigi mes vadiname 258 tai straipsnio pažeidimu. Antra vertikalioji priemonė yra gerinimas komisijos teisės valstybės principų sistemos gerinimas. Man manome, kad tai padidės teisinis tikrumas. Galbūt dar galime gerinti sisteminio pavojaus suvokimą. Na ir pateikėme taip pat ir papildomų rekomendacijų savo pranešime, bet e, jeigu reikės, galiu pateikti, pateikės, galėsiu pateikti informaciją būtent e, apie tai. Trečioji vertikalioji opcija, variantas yra susijęs su geresniu finansavimu, e, pilietinės visuomenės grupių finansavimu. Mes prašome nuosekliau žiūrėti būtent į tas piliečių grupės tai galbūt ambicingas, per daug ambicingas sprendimas, bet mes turėtume įvertinti, kaip pilietinė visuomenė gali taikyti jau esamas finansavimo sistemas, pavyzdžiui, Žan Monė finansavimo sistema. Jie egzistuoja, bet galbūt pilietės visuomenės grupės negali lengvai pritaikyti to finansavimo. Taigi mes pateikime taip pat ir horizontaliuosius sprendimus nuo mažiausiai ambicingo sprendimo iki labiausiai ambicingo. Taigi, Vienas iš jų būtų prašyti tarybos peržiūrėti tai, kaip yra organizuojamas kasmetinės teisinės valstybės principų dialogas. Mes atsižvelgime būtent tai, kaip jis organizuojamas, pastebėjome, kad trūko skaidrumo. Mūsų manimų šis dialogas turėtų būti gerinamas. Taip pat pateikėme ir daugiau rekom rekomendacijų, bet manau, kad skaidrumo trūkumas ir temų parinkimas, dialogo formatas, e, turi, tokie daly yra tokie aspektai, kuriuos dar reikėtų peržiūrėti. Dar antroji, antrasis variantas, horizontalusis variantas yra Europos parlamento dialogas su nacionaliniais parlamentais, su nacionaliniu parlamento nariais, remiantis sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, sut, Europos Sąjungos su, an, sutarties antruoju straipsniu. Taigi ši e, priemonė, šis sprendimas gali būti e, įgyvendinimas kartu su pirmuoju. Na ir trečias siūlomas variantas. Yra tai, ką jau siūlė ir mano kolega, tai yra naujo visapimančio stebėjimo ciklo įkūrimas galėtume prisidėti prie ES vertinimų, vertybių vertinimo sistemos, nesakyti, nekartosiu to, ką jau sakė kolegija, bet mes tiesiog siūlome naują nuolatinį mechanizmą, kuris būtų taikomas visoms valstybėms narėms. Ir reikėtų galbūt reikalauti pasiteisinimo, taip pat ir iš institucijų, jeigu nėra atlaikomas į tam tikrų reikalavimų. Ir turės būti reikalaujama būtent įrodymų, kad yra laikomasi antrojo straipsnio. Tai turi būti nuolatinis e, ciklas. Taigi tokie būtų šeši sprendimai, na ir lauksiu jūsų klausimų. Dėkuoju, užklausėme visų trijų kolegų, labai dėkojame visiems, kurie E, visiems pasisakiusiems ir matome, kad tikrai laukia mūsų labai daug užduočių, reikia įtraukti visus veikėjus, reikia labai daug kalbėti visiems, komunikuoti ir imtis būtinų veiksmų. Nežinau, ar kas nors iš kolegų norėtų dar pasisakyti ar pateikti klausimų. Jeigu ne, tai norėčiau pati kai ką pasakyti. Labai dažnai mes girdime, kad E, kyla dilema dėl Kopenhagos kriterijų. Ar kas nors patikrino, pagal kokius kriterijus, e, kai, kaip galima įvertinti, ar valstybė kandidatė gali e, vykdyti pagrindinių teisų reikalavimų, antros straipsnio reikalavimų. Mes tą tiksliau galime padaryti, bet dėl valstybės narės uh, E, veikia, tai mes nebegalime jų patikrinti. Nebėra Kopenhagos kriterijai taikomi arba trūksta politinės valios. Ir aš e, pasigėdau to, jūs kalbėjote apie mm, įvairias galimybės, jūs sakėte, e, suvestinė rezultatų lentelę minėjote, bet neminėjote Kopenhagos kriterijų ir jūs kalbėjote apie vieną dalyką, kuris svarbu. Uh, mes daug dėmesio skiriame kalbėti apie septintą straipsnį, apie krizės mechanizmus, kai jau daug dalykų įvyksta ir mes, e, ką bandome padaryti ir turėtume bandyti padaryti, tai yra ankstyvojo perspėjimo mechanizmą taikyti. Nes visos valstybės narės, e, net ir turėdams geriausius ketinimus, gali kartais primti vieną ar kitą sprendimą, kuris uh, nebūtų teisingas ir jeigu visi e, veikėjai e, sutardami veiktų, tai gali būti rastas būdas, kai kažkas per klaidą kažką padarė, išspręsti tą problemą, kad nekiltų kažkokios krizinės e, situacijos. Ir reikėtų, man atrodo, tokio ankstyvojo perspėjimo sistemos ne tik tai daryti spaudimą vienoms valstybės, na, valstybės narėms, bet tai bandyti ieškoti bendro, e, bendros išeities, bendros sprendimo kelio. Niekas, atrodo, nebenori nieko pasakyti šiuo klausimu. Atsiprašau, sako pirmininkė, jūs sėdite prieš mane ir aš jūsų nesugebėjau pamatyti. Pirmiausiai norėčiau padėkoti autoriams mm, visų pasisakymų. Labai svarbu tai, ką išgirdome, dabar daug geriau viską suprantam ir galime papildyti pranešimą. Jūs e, prieš keletą minučių kalbėjote apie tai, kad ne tik e, tai svarbu biurokratams, Bet e, labai svarbu yra įgyvendinti tą ankstyvą perspėjimo sistemą. Aš esu iš Lenkijos. Daug kam iš mūsų buvo labai svarbus, svarbu užsitikrinti tam tikras taisyklės susijusias su teisinės valstybės demokratijos principais, e, taisyklės, kurios užtikrina valdžios atšakų pusiausvyrą. Ir dabar matome, kad yra daug problemų ir mano nuomonė mes E, turime dirbti su piliečiais, e, būti su piliečiais, dirbti kartu. Nereikia tik tai kažkokių politinių e, kovų, bet visa tai yra piliečių labui, mūsų demokratiniai ateičiai svarbu. Mes turime dirbti šioje srityje ir reikia prisitaikyti prie realios situacijos, reikia užtikrinti realias e, situacijų vertinimo galimybės priemonės. Labai ačiū Sofi už pradinį e, variantą pranešimo. Aš, kiek kaip prisimenu, jūs pristatėte demokratijos pakto idėją. Klausimas yra toks, ne tik Europos institucijos turi galvoti apie tai, kaip reikia uh, numatyti demokratijos vertinimo priemonės, bet e, taip pat reikia galvoti, kaip įtraukti šalis, kaip įtraukti piliečius į šį procesą demokratijos vertinimo mechanizmą. Ačiū. Sofija Intvelt, man reikės, nori e, pasakyti. Aš neturiu klausimų, kadangi jūs turbūt suprantate, jog bendravau su mokslininkais e, ataskaito autoriais. Mes, kaip jūs ir sakėte, antrasis straipsnis yra bene pagrindinis straipsnis, pirmas straipsnis e, tik pristato ES, o antras straipsnis atspindi visą esmę. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į ataskaitas ir dar kitus dokumentus, kitas ataskaitas, tai e, vargu ar rasime deramą teisinį pagrindą e, vertybėms įtvirtinti. Ir aš galiausiai pasirinkau tarp institucinį susitarimą. Mm, aš po truputėlį viską e, kuriu kaip e, Frankensteiną, bet reikia kalbėti apie tai, kad nėra rinkinio taisyklių sutartyse. Mes tą turime prisiminti, reikia ieškoti būdų, kaip, pavyzdžiui, bausti šalis, kurios nesilaiko reikalavimų, bet taip pat reikia galvoti, kaip užtikrinti ciklą, kuris būtų pozityvus kad Europos priečiai galėtų bendrai apibrėžti, kas yra vertybės, nes laikui bėgant jos gali taip pat keistis. Jeigu kalbėsime apie teisinę valstybę, aš nemanau, kad taip negalima matematinėmis formulėmis to išreikšti, bet e, tam tikrose ribose idėja juda apie tai, kas dėl to, kas yra e, teisinė valstybė, kaip turėtų e, funkcionuoti teismai ir tai gali keistis bet tai išiškėja tik dialogo metu, o stotyse nieko tokio nėra. Ir esu labai dėkinga už visą jūsų atliktą darbą, nes pamažu mes e, sudedame viską į bendrą paveikslą ir pamatysime e, kažką, kas galbūt bus naudinga ir veiks praktiškai labai dėkinga jums ir tekstas jau mano pranešimo e, yra šiandieną paskelbtas e, parlamento puslapyje, turbūt jis greitai bus, dabar kol kas tik Twitteryje galima supažinti su juo. Labai ačiū, Sofija, nežinau, ar kas nors iš mūsų e, svečių norėtų e, pakomentuoti pagirimus, jeigu ne, tai labai trumpai. Pamiršau pasakyti, kad mes nepasižėmė į sutarties sprendimą, tai yra sutarčių peržiūrą. Perž dėl to, kad trūksta ankstyvo perspėjimo mechanizmo, šiek tiek galbūt nesutikčiau su tuo apibūdinimu. Mes jau turime du mechanizmus. Vienas yra e, septintos straipsnio pirma dalis, mes nenorime naudoti tų nuostatų, bet jeigu sistemiškai pažeidinėjamos ES vertybės kyla dėl to pavojus, galima pasinaudoti to. Uh, E, tuo straipsniu, kaip prisimenate, 99 metais buvo panaudotas šis straipsnis e, Jurgo Haiderio e, atveju. Ir taigi yra to, tas straipsnis, taip pat galima pasakyti, kad teisinės valstybės sistema komisijos yra tam tikra prasme ankstyva vertinimo mechanizmas, nes dėl Lenkijos tai dabar pritaikytas pirmas etapas pagal šį mechanizmą renkama informacija tam, kad būtų įsiaiškinta, ar nepažeidinė ši šalis teisinės valstybės principų. Taigi gal net ir. E, e, Dar galima pasakyti, jeigu ne per daug bus, aš toj pat e, baigsiu. Dėl teisinės valstybės apibriešties to neiškumo, ribų neiškumo. Daugelis tarptautinių organizacijų e, turi darbinius apibrėžimus teisinės valstybės, tai yra funkcionuos institucijos ir teismų nepriklausomumas. Ir mes taip pat turbūt turėtume sakyti, kad e, teisinės valstybės e, priemonių laikymasis yra svarbiausias dalykas, galbūt ne apibrėžimas tiek svarbus, bet pats laikymasis principų ir tuomet galima vertinti, pavyzdžiui, kažkoks komponentas teisinės valstybės principų yra pažeistas ar ne, bet svarbiausia yra tų komponentų įgyventinimas visų. Aš kalbu asmeniškai, išreiškiu savo nuomonę, mes turime e, kalbėti apie tam tikras savokas, kurios kartais kalbame, kurios nėra aiškios, bet reikia žiūrėti, kaip juos įgyvenimus, ar jas galima vertinti teisinės valstybės požiūrių. Dar matau norinčius pasakyti. Ačiū. Mes atsižvelgėme į Kopenhagos kriterijus, rengdami savo ataskaitą. Negalėjau jums pristatyti 180 puslapių mūsų ataskaitos. Jūs visiškai teisingai pastebėjote. Aš gal šiek tiek norėčiau e, kai ką pakoreguoti e, būsimoms valstybėms narėjams. E, neturėtume taikyti tai vadinti to Kopenhagos kriterijos ir turime taikyti e, principus visoms šalims vienodus. Ir Taip pat e, mes visi matome, kada yra nutolstama teisinės valstybės principų. Kai kurie vertinimo požiūriai nėra e, labai aiškus, bet Venecijos komisija, pavyzdžiui, neseniai parengė puikų rodiklių sąrašą, jų yra. E, yra ir tam tikrų dalinių elementų teisinės valstybės principų. Aš šiek tiek ne nesutinku su profesoriumi Peš bet, ir manau, kad pranešėja turėtų pirmiausiai galvoti apie e, standartinius rodiklius ir e, kokybinį įvertinimą valstybių narių kiekvieno atveju atskirai. Ačiū, ačiū. E, Jums už jūsų indėlį, rengiant pranešimą Europos parlamente. Manau, kad ateityje mes dar pakalbėsime apie tai, galbūt ir su tarybos atstovais, kad galėtume gerą sprendimą priimti šios svarbių klausimų. Labai ačiū Jums, kad atvykote. Tikiu, kad mūsų bendradarbiavimas tęsis. Kolegos, mūsų kitas klausimas e, numatytas E, svarstyti 4, 16 val. ir galbūt kai kurie kolegos te ateis 16 val. turime dabar daryti pertrauką. Norėčiau paprašyti jūsų grįžti į salę 16 val. Pasinaudokite galimybę išgerti kavos.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 So, dear colleagues, it's the last... Kolegos, paskutinis darbo tvarkės punktas. E, šiandienos darbo tvarkė kalbėsime apie mm, valstybių narių e, pilietybę, jos pardavinėjimą ir taip pat piktnaudžiavimą e, išduodant e, leidimus gyventi ir vizas konsulatuose ir ambasadose. Tai susijęs su ES saugumu. Mes žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse pardavinėjama valstybinių pilietybė ir tai e, sukėlė klausimų kai kuriems mūsų komiteto nariams. Dėl to e, mes nusprendėme šį klausimą įtraukti į darbo tvarkę ir pasikalbėti su komisijos atstovais, išsiaiškinti, ką žinome apie tai E, po to pasisakys tie, kurie yra suinteresuoti šią diskusiją. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovams, tai yra Katerina Dimitrakopoliu ir Lyven Bruvers. Pone Dimitrakopoliu, žodis jums. Ačiū, gerbiamą pirmininkę. Aš e, su ponė Helmrit dirbu tame čiame direktorate teisingumo kaip ir ponė Dimitra Kopoliu, ją pakeisiu šiandien ir vidaus reikalų generalinio direktorato atstovas su manimi atvyko, jis pakalbės apie saugumo dalykus dėl e, pilietybės pardavinėjimo. E, teisingumo teismas Rotman byloje patvirtino, kad kiekviena valstybė narė gali nustatyti sąlygas, kokiu būdu įsigijama ar prarandama šalies pilietybė. Tačiau teismas pasakė, kad nacionalinė, atsiprašau, E, pilietybės e, suteikimo sėtie valstybės narės turi laikytis ES teisės. Suteikimas e, valstybės narės pilietybės reiškia ir ES pilietybės teikimas ir visų atitinkamų teisų teikimas, pavyzdžiui, teisė į laisvą judėjimą, į sikūrimą, į galimybę kandidatuoti Europos savivaldybių rinkimuose, juose balsuoti Ir e, dėl to valstybių narių sprendimai nėra neutralūs kitų valstybių narių ir ES apskaitai atžvilgių. E, valstybių narių autonomiškumas yra gerimas, tačiau mes taip pat turime e, apginti ES piliečių statusą. Komisija tikisi, kad valstybės narės pasinaudos savo prerogatyvomis pilietybės teikimo srityje ir veiks sąžiningai, bendradarbiaus su kitomis valstybėmis narėmis ir Europos Sąjunga. Reikia atsižvelgti į įvairias normas ir į prievalės, kurios numatytos pagal tarptautinę teisę, taip pat kriterijus, kurie yra tradiciškai siemi su pilietybės įstatymais. Tie kriterijai pirmiausiai reikalauja, kad būtų tikras ryšys tarp pareiškėjo e, ir pareiškėjo šalies ir jos žmonių. Tas ryšys turi būti būtent tarp šalies ar e, ir jos piliečių. Nuo 2014 metų komisija e, nagrinėti vadinamas investuotojų pilietybės sistemas. E, Maltos atveju yra, Maltoje yra programa tam tikra, kuri suteikia pilietybę, ne tik išduoda leidimus gyventi investuotojams tam tikromis aplinkybėmis. Uh, E, siekiant užtikrinti, kad ir siekiam užtikrinti, kad ryšio e, elementas būtų svarbus E, dalykas ir Malta dabar pakeitė įstatymus reikalauja, kad žmogus būtų gyvenęs bent jau metus Maltoje, kad galėtų prašyti pilietybės. Komisija taip pat įvertino investuotojų sistemas, taikomas kitose valstybės narise, palaikomas dialogas dabar su viena konkrečia valstybė nare, kuri e, suteikė pilietybę už investicijas. Tai yra Kipras. Komisija šiuo metu palaiko dialogą su Kipru, vyko jau keletas sutikimų, pasikeitimų nuomonėmis tarp komisijos ir Kipro valdžios atstovų 2014 ir 2015 metais. Dialogo Dialogui pasibaigus komisija e, svarstys, kokių tolesnių veiksmų reikia imtis. Mes ir toliau e, sekame, kaip tokios sistemos dėgiamos kitose šalyse ir galėsime pateikti naujausios informacijos komitetui, kai tik to bus mūsų paprašyta. E, vidaus reikalų generalinio direktorato vardu aš norėčiau pakalbėti apie antrą aspektą o paskui pakalbėsiu apie saugumą. Tai yra leidimai gyventi arba ilgalaikės vizos, kartais vadinamos e, auksinėmis vizomis. Tai yra valstybių narių kompetencija. E, ir e, jeigu kalbėsime apie leidimus gyventi, ar ilgalaikės vizas tai nėra suderinta ES e, lygmenių, pavyzdžiui, suteikiamos tokios galimybės privilegijos piliečiams, kurie nori būti šalyje ilgiau negu tris mėnesius ir investuoti. Tačiau yra tam tikra, tikri saugikliai, kurie riboja e, judėjimą valst, e, Europos Sąjungoje. E, vizų turėtojai neturi teisės keliauti, o, vizų, o e, leidimo gyventi turėtojai gali 90 dienų būti kitose valstybėse narėse ir patenkinti kitas trumpų vizitų sąlygas. Jeigu e, įvažiavimo kitas šalis sąlygos nėra įvykdytos, valstybė narė, kuri išdavė leidimą gyventi nacionalinį, prašo susigražinti, prašoma susigražinti tą žmogų į savo teritoriją. ES taip pat leidžia valstybės narėms atsisakyti įvažiuoti į savo teritoriją ar išsiųsti kitų šalių rezidentus, jeigu jie kelia rimtą pavojų saugumui ar viešai tvarkai dėl ilgalaikio buvimo kitose valstybėse, nes nacionaliniai e, vienos šalies leidimai gyventi negali suteikti rezidavimo teisų kitoje valstybėje narėje. Tik trečių šalių piliečiai, kurie turi e, ilgalaikį leidimą gyventi pagal ES ilgalaikio leidimo direktyvą, gali e, gyventi kitur ilgai. Noriu pasakyti, kad e, tie leidimai ES neturi nieko bendro su leidimais gyventi suteikiamais investuotojams. ES leidimai išduodami pagal direktyvą ir reikalavimai yra griežti. Pavyzdžiui, bent penkerius metus e, turi būti žmogus išgyvenęs leidimą tokį europinį išduodančią šeimoje. Kitas dalykas, galima korupciją išduodant tokius leidimus trečiosios šalyse, konsulatuose ir ambasadose ir e, saugumo dalykai. Kova su korupcija yra vienas iš ES pagrindinių prioritetų. Komisija e, stebi, kaip valstybės narės įgyvendant e, antikorupcinės priemonės teikia valstybės narės atitinkamas ataskaitas, naujausia pateikta 14 metais ir be to komisija rekomenduoja, kaip e, mažinti korupciją taikomas Europos semestro e, sąlygos ir kitos e, priemonės remios iš ES fondų. Jeigu kyla įtarimų dėl korupcijos, nacionalinės institucijos turi išsiaiškinti padėtį ir susigražinti, išieškoti bet kokią žalą susijusią su korupcinė veikla. E, ES institucijos nesikiša, nes tai yra nacionalinės kompetencijos dalykai, tokių leidimų išdavimas. Ir taip pat e, galbūt e, tam tikrais atvejais reikia keisti įstatymą. 2014 metais Portugalijoje kilo skandalas dėl taip vadinamo auksinių vizų ir tuomet atsistatino vidaus reikalų ministras. Ir E, dar vienas dalykas - viešųjų institucijų legitimumas, ES piliečių interesai. Išduodant trumpalaikės vizas reikia užtikrinti, kad nebūtų pakengta Šengeno aki ir kovant su korupcija reikia mm, atsižvelgti ES reikalavimus. Valstybė narė turi išduodama vizas konsultuoti su Šengeno e, informacijos sistema ir neišduoti nacionalinių gyvenimo leidimų e, asmenims, e, apie kuriuos yra informacija Šengeno informacijos sistemoje. Investuotojų sistemos valstybėse narėse turi atsižvelgti ir į e, įvairius e, aspektus susijusius su galimu nusikalstamumu ar pinigų e, plojimu. Taip pat egzistuoja kitos priemonės, kurių reikia laikytis. Ir, kaip buvo pasakyta, komisija e, stebi, kaip valstybės narės kovoja su korupcija, valstybės narės teikia atitinkamas ataskaitas, taip pat yra tinklas prieš korupciją, tai yra ES tinklas, kuriame yra ir policijos pareigūnų. E, tinklo, tinklo tikslas yra kovoti su korupcija, net ir tarptautiniu mastu, taip pat e, plėtoti standartus, taikyti aukštus profesinius standartus. Be to taryba yra parengusi gairias e, pažangiosios praktikos savi įvertinimui sažiningumo ir e, korupcinių veiksmų požiūrių. Taip pat e, vienas iš mūsų tikslų - kovoti su korupcija pasienio kontrolės sistemoje. Ačiū išdėmesi. Labai ačiū ir ačiū už tai, kad kalbėjote apie skirtumus tarp pilietybės ir vadinamosios auksinės vizos. Man atrodo, kad labai svarbu to nepamiršti. O dabar aš kreipiuosi į parlamentarus, pirmiausia, Roberta Metsula. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš noriu padėkoti Europos komisijai už tai, kad ji e, sutiko priimti mūsų kvietimą dalyvauti čia šiandienos postėje. Visi sutinkam, kad ta tema nepaprastai svarbi ir itin aktuali. Pilietybės pardavimas be jokių e, apčiuopiamų ryšių su valstybė nare kelia rimtą susirūpinimą. Taip yra todėl, kad ES pilietybė suteikia tam tikras teisės, kurios paprasčiausiai negalėtų būti niekada parduodamas. Žinoma, kaip Europos komisija sakė, nacionalinė pilietybė yra valstybės narės kompetencijos reikalas, tačiau tuo pat metu e, tai yra galimybė patekti į ES ir gauti ES teisės. Mano nuomonė, kaip jau komisijos narys anksčiau yra sakęs, pilietybė neturėtų priklausyti nuo tavo banko sąskaitos dydžio. E, E, šis e, pranešimas yra labai skeptiškas. Skeptiškai aš jį vertinu. E, aš manau, kad čia yra per daug spragų, per daug neiškumų. Ir aiškumo stoka bandant gauti pavardę žmonių, kurie nusipirko pilietybę, aš kalbu apie savo valstybę Maltą, tik tai didina uh, susirūpinimą. Pagal tarptautinę teisę pilietybė gali būti suteikta tik tada, kai egzistuoja tikras ryšys su atitinkama valstybė. Todėl mano klausimas komisijos atstovams šiandien būtų toks. Galite atsakyti šiandien arba vėliau, patys nuspręskit, ar Europos komisija yra patenkinta tuo, kad žmonės perkantis pasus e, tuo, kaip tie žmonės įrodo ryšį su atitinkama valstybe. Buvo paminėtas Maltos pilietybės įstatymo straipsnis, kuriame kalbama apie leidimą gyventi ir to gyvenimo trukmę mes turėtumėm užtikrinti, kad fiziškai tie žmonės gyventų toje valstybėje, kokiu įrodymu reikalaujama dėl saugumo. Ar Europos komisija kontroliuoja, e, kaip laikomasi proceso reikalavimo? Ar yra aišku, kokios yra, e, kokie yra keliami procedūriniai reikalavimai. Ta aš skiriu komisijos antrajam atstovui, kuris kalbėjo apie korupciją. Panamos dokumentų atveju, šio skandalo atveju mes supratome, kad negalime leisti piknaužiauti sistemomis. Turime užtikrinti, kad būtų taikomi visi kontrolės ir tikrinimo saugikliai. Deja, tas pasakytina apie e, Malta ypač dabar, kur socialistų vyriausybė daug ką, prieš daug užmerkė akis. Ačiū Mirim. Ačiū Birgit ir ačiū komisijos atstovams, kad jie šiandien čia su mumis ir bando mums paaiškinti aptariamą problemą. Mes suprantame, kad pilietybės pardavimas neturint jokių ryšių su valstybė yra rimta problema. Ir kaip komisija teisingai pažymėjo, pagrindinė problema, kurią čia aptariame, yra ta, kad negalime pasmerkti vienos konkrečios valstybės. Jeigu pažvelgtumėm į skirtingas valstybės narės, pamatytumėm, kad procedūros yra skirtingos, mechanizmai yra skirtingi ir Europos komisija tą taip pat paminėjo. Šiuo požiūriu aš norėčiau pateikti klausimą Europos komisijos atstovui, kuris kalbėjo apie Maltos individualių investicijų programas. Ar Europos komisija laikosi pozicijos, kuri buvo paskelta 2014 metais. E, buvo bendras Europos komisijos spaudos pranešimas paskeltas. Buvo sakoma, kad Maltos programa ir numatyti pakeitimai e, leidžia nustatyti reikalavimus e, gyventi Maltoje prieš gaunant naturalizaciją. Ar Europos komisija uh, laikosi 2014 metų pozicijos. Tada komisijos tarnybos pasveikino paskelbtą maltiečių pakeitimą dėl e, leidimo gyventi. Tada tai buvo padaryta geroje valioje ir nuoširdos bendradarbiavimo dvasėje Europos komisija buvo patenkinta šiuo klausimu pasiektų susitarimu. Be šių klausimų, iš to, ką girdėjome šiandien komisijos pasisakymuose, gal galėtumėt patvirtinti, kiek aš supratau iš jūsų pasisakymų, kad jūs esate patenkinti su bendra e, Maltos IIP programa. Kiek žinau, Kipre vyksta diskusija dėl atitinkamos programos, bet kiek dabar aš matau, trijų mėnesių laikotarpis Kipre gali būti nustatytas e, žmonėms kurie nori gauti ES pilietybę. Jie turi gyventi iki prie trejus mėnesius. Kokiu tolesnių veiksmų Europos komisija imsi šiuo požiūriu? Taip pat komisijos atstovai pasakė, kad yra nagrinėjamos kitos schemos. Gal galėtumėt pasakyti kokios? Dėl saugumo problemų. Labai lengva kaltinti korupciją. Komisija sakė, kad analizuoja e, tokius kaltinimus dėl korupcijos, jis pati tą daro, kaip ir visada, kai tokių kaltinimų atsiranda. Ar komisija galėtų patvirtinti, kad Interpolas ir Šengeno informacijos sistemasis nebuvo pažeistos išduodant vizas? E, ir ar jos nebuvo pažeistos, kai buvo išduodami leidimai atitinkamai vizai gauti. Just... Dar vienas klausimas. Mes ką tik girdėjome, kad yra nemažai skirtumų tarp tiesioginės pilietybės gavimo arba mokėjimo žauksinė viza vadinamąją. Aš visiškai suprantu, kad tol, kol mes nekalbame apie Europos vizą, neturime jokių tiesioginių teisų kontroliuoti išdavimo procedūras. Europos komisija daugiausia kalbėjo apie korupcijos kaltinimus, o aš norėčiau paminėti dar kitą problemą, kuri yra susijusi, mano nuomonė, jau mėnesius tą problemą aptarinėjom. Migracijos problemos kelia daug e, diskusijų, daug dirbame, norim, sakome, kad turim garantuoti, kad į mūsų valstybės patenka tinkami žmonės. Jeigu tik nacionalinė viza ir nacionalinė pilietybė te bus reikalinga, tai abiem atvejais bus įmanoma norintiesiems sumokėti, imtis tam tikrų veiksmų vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Bet galbūt, jeigu dirbtumėm kitaip, galėtumėm sutvarkytėmi padėti vienoje valstybėje, padaryti įtakos kitoms valstybėms. Gal galėtumėm patikrinti uh, kokie kriterijai valstybėse narėse yra keliami pilietybė ir interesams ir ar tie kriterijai tenkina visų valstybių narių interesus. Ačiū. No Jokių kitų pasisakymų nėra, todėl komisija žodis. You, Dėkui, ponė pirmininkė. Taigi, klausimai dėl parduodamos pilietybės. Aš jau sakiau iš tiesų, kad šiuo metu užmesgame dialogą su viena konkrečia valstybė nare, tai yra Kipru. O dėl kitų valstybių narių e, prašome suteikti informaciją, stebime padėtį, bet kol kas, kiek žinome, tik viena valstybė narė, kurią aš minėjau, e, e, suteikia pilietybę už investicijas, tai yra Kipras. Jūsų klausimas dėl tikros, tikro gyvenimo valstybėje. Norėčiau pabrėžti, kad e, tikrojo gyvenimo faktą turi patikrinti Maltos administracija, pritaikydama tinkamas procedūras ir deramus metodus. Tik taip galima išsiaiškinti, ar tikrai kandidatas e, gauti pilietybę gyvena valstybėje. Tas pasakyti nėra be kitas e, paso išdavimo procedūras. Galima tikrinti, ar yra lankomos mokyklos, ar yra lankomi sporto klubai, ar yra priklausoma, e, ar turimas automobilis, ar lankomas į ligonis. Ir daugybė kitokiausių vairių tikrinimo būdų yra. Valstybės narės administracija tą turi tikrinti kiekvienu atveju atsižvelgdama į aplinkybės. Ačiū dėl tinkamos procedūros tikrinimo ir e, tokių pilietybės suteikimo procedūrų kontroliavimo Maltoje. E, vėliau, gal aš jums kolegos atsakysiu. Saugumo problemos. Ar laikomasi Interpolo ir SIS sistemų, suteikiant vizas ar pilietybę. Vizų informavimo sistema E, pagal kurią galima išduoti leidimą gyventi ir Šengeno sistemos reikalavimų turi būti laikomasi. Nei vienas leidimas gyventi negali būti išduotas trečios šalies piliečiui, jeigu vienas ar kitas žmogus yra raudonai pažymėtas Šengeno informacijos sistemoje. Galėčiau dar paklausti savo kolegų, ar yra kitų problemų ir atsakyti jūsų klausimą plačiau dėl sąsajų su migracija, su migracijos problematika. Ar yra kitų piknaudžiavimo galimybių verslo srityje tiem žmonėms? Ar gali vienos valstybės elgesys padaryti tokios kitų valstybių padėčiai? Vėlgi, visais atvejais turi būti laikomas iš šiandien informavimo sistemos. Kol kas tik tiek ir tai galiu pasakyti. Ačiū. I'm so sorry. Um, as no, again, eh, Na, yra dar daugiau klausimų. Kadangi daugiau klausimų nėra, norėčiau padėkoti už eh, šį pristatymą. Galbūt ateityje e, taip pat reikėtų daugiau informacijos apie valstybės narės, kuriuose yra sprendžiamas taip vadinamųjų auksinių vizų klausimas. Taigi, kadangi klausimų daugiau nėra, manau, kad galime baigti šį posėdį. Norėčiau palinkėti geros popietės. Bet Mirjam darė, dar paprašė žodžio. Na, tik vienas klausimas. Kadangi buvo sakoma iš komisijos pusės apie tyrimus, tas schemas, galbūt galėtų komisija mums atsiųsti rašytinę, rašytinę informaciją šią temą. visos valstybės narės, kuriuose sprendžiamas tas Golden Visas klausimas. E, na, norėtume išgirsti apie tas, visas, apie tas šalis, galbūt e, galėsite pateikti informacijos raštu ar kaip kitaip. Kaip jau minėjau, aš neturėjau menė, kad mes vykdome tyrimus Mes tiesiog norime įvertinti teisinę sistemą ir um, vystyti dialogą su valstybėmis narėmis, bet tyrimas vyksta tik vienoje šalyje. Tos šalys, kuriuose nėra tos sistemos, pavyzdžiui, kaip Kipre, mes tiesiog sekame informaciją ir abejonių atveju, žinoma, mes uh, vėl uh, būtinai užmėgsime ryšį su ta šalimi. Uh, bet e, šiuo metu mes nematome e, būtinybės e, dėti dar daugiau pastangų šios rytyje. Dėkoju. Taigi posėdis baigiamas. Dėkoju už tai, kad atvykote į šį posėdį. Kitas posėdis bus Strasbūre. Mm, pirmadienį vakare, 7 vakarų.